palengti šias šalis e, savo pusėn. Mums reikia, kad šios šalis padėtų mums vykdyti stiprią ES ūsinio politiką. Dėkoju, dėkoju už jūsų baigiamąjį žodį. Baigime svarstyti šį klausimą ir periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie pono Watson parengto pranešimo dėl nuseklios politikos autoritarnių režimų, kuriems ES taiko ribojamasias priemonės atžvilgių. Prašau, ponė Vatson. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti savo šešėliniams pranešėjams, kurie padėjo man renkti šias rekomendacijas. Šis dokumentas e, yra pasirašytas e, mano pavardėt, bet aš galiu jums pasakyti, kad jie rengė keli asmenys. Pone pirmininkė, vienas iš mūsų, viena iš mūsų svarbiausių išorės politikos priemonių yra sankcijos arba ribojamosios priemonės. Šiame pranešime kalbame apie tai, kad mūsų ribojimo priemonių taikymo politika turėtų būti nesaklesnė ir veiksmingesnė. Mes kalbame apie tai, kad kad mes turėtume nusekliai taikyti sankcijas diktatoriams, ar tai būtų sankcijos skirtos, skirtos jų šaliai ir jų teritorijoje, ar tai būtų sankcijos nukreiptos prieš juos diktatorius, uh, kai jie atvyksta pas mus. Žinome, kad šie diktatoriai dažniausiai e, neteisėtai įgytas lėšas investuoja į e, Europoje arba padeda e, Europos bankoje, bankuose. Ir dažnai šios lėšos yra sukauptos išnaudojant savo piliečius ir iš jų vagiant. Mūsų politikoje turėtų būti suderinta su mūsų vertybėmis ir mūsų vizija. Mūsų e, sankcijos turėtų būti tikslesnės, žmoni, e, žmoniškesnės ir veiksmingesnės. Lisabono sutartis suteikia mums galimybę renkti daugia šalę strategiją, nuseklę strategiją. Turėtume uždrausti šiems asmenėms turėti materialų ar finansinį turtą savo teritorijoje, uždrausti jiems atly, atvykti pas mus Ir taip pat turime paprašyti, kad valstybės narės persekiotų tuos, kas nesilaiko ES sankcijų taikymo politikos. Dėkoju. Du asmenys nori pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ir pirmiausia, suteikiu žodį poniai Kronberg.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 Ačiū pirminkė. Aš manau, kad šis pranešimas yra parengtas labai gerų laikų, ypač atsižvelgiant į tai, kad nesiniai buvo patvirtintos ribojamosios priemonės Irano atžvilgių. ES nulatos palaikė lab, aukšto lygio dialogą dėl ribojamųjų priemonių bei jų veiksmingumo arba neveiksmingumo, siekiant mūsų pagrindinių tikslų bei e, dem, didesnės demokratijos, taikos ir stabilumo pasaulyje. Pirmiausia, taryba turėtų parengti labai aiškius kriterijus, kada galima būtų taikyti sankcijas ribojamasias priemonės ir kada jas galima būtų panaikinti. Ginklų embargas. Tai yra priemonė, kurios mums labai reikia. Toliau pranešime labai aiškiai yra pasakyta, jog šios sankcijos skirtos diktatoriams ir, ir jų artimiesiems neturėtų paliesti paprastų žmonių. Ir tai yra itin e, aktualu, kai kalbame apie Iraną, nes mes mažiausiai norime, kad e, būtų pakengta Irano žmonėms. Ir paskutinis dalykas. Aš manau, kad mes ES turėtume laikytis nusiklios politikos šių diktatorių atžvilgių. Aš e, ką, ką tik. Ka grįžau iš susitikimo, kuriame mes bendravome su vieno su vienu Irano atstovu ir jis sakė, kad jam nebuvo leista pasinaudoti 900 eurų sumą, tuo tarpu Malta, žinome, kad turi savo bankuose didžiulės e, Irano pareigūnų sumas, kur, kurios yra investuotos į e, šių bankų produktus. Ponas Fereira. Sankcijos taikomos vienašališkų pagrindų. Ir paprastai sankcijų taikymas reiškia, jog žlugo diplomatinis ir politinis dialogas. Taigi, kai yra taikomos sankcijos, jomis siekiama yra apriboti šalies galimybės prekiauti bei kurti gerovę. Sankcijos tik tai gali pabloginti paprastų žmonių padėtį. Aš manau, kad negalima naudoti sankcijų kaip politinės įtakos sverto. Ypač, kai uh, jos yra taikomos šalies, tos šalies, kurios situacija ir taip jau yra labai sudėtinga atžvilgiu. Turime patikėti žmonė, uh, žmonėmis, turime leisti jiems keisti padėtį savo šalyje. Ir aš nemanau, kad sankcijos bet kokiais atvejais padeda mums pasiekti šį tikslą. Ir dėja, pranešime patekta vizija tikrai neatitinka mano išsakytos pozicijos. Ačiū, panas Kukan, vieną minutę. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti šiuo klausimu. Koordinuoti veiksmai Irano, Sirijos atveju rodo, kad norint pasiekti veiksmingų rezultatų, visos valstybės narės turi vykdyti tą pačią politiką ir vienodai taikyti sankcijas tų režimų atžvilgių. Ribojančios priemonės, jeigu atsargiai naudojamos, suvaidina labai svarbu vaidmenį. Turime atidžiai ir atsargiai tomis priemonėmis naudotis tam, kad jos nepakenktų visuomeniai ir pilietinės visuomenės raidai. Visuomeniai, kur yra svarbi pokyčių atveju. Jeigu režimų ir jų atstovų turtas yra užšaldomas, ribojančios priemonės neturi trikdyti pilietinės visuomenės tose valstybėse. Tai būtų pati naudingiausia politika. Ačiū. Dėkoju už pasisakymą. Ponas Mikolašik. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasveikinti Jūs tapus vicepirmininku. Man atrodo, pirmąjį kartą Jūs einate šias pareigas ir labai džiugiuosi, matydamas Jūs šiame poste. Norėtų, norėčiau pritarti ankstesniam kalbėtojui, kalbant apie darnę politiką šių režimų atžvilgių. Svarbu, kad mūsų išorės politika būtų labai nuosekli tų režimo atveju ir režimo atstovų atžvilgių. Tam, kad tie asmenys negalėtų slėpti savo turto Europos bankų sąskaitose. Tas turtas turi būti užšaldomas ir akivaizdu, kad tiems asmenims neturi būti leista keliauti ES. Išskyrus, aišku, humanitarinės, humanitarinės pagalbos misijas. Mums reikalinga taikyti vienodus kriterijus ir vienas pavyzdžių būtų Iranas, kur dėja tie kriterijai nėra visiškai vienodi. Dėkoju už pasisakymą, baigiame spontaniškus pasisakymus. Dabar žodį suteiksiu poniai Ashton. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų daug sveikinimų šį vakarą išgirdome tiems, kurie e, pirmininkauja posėdžio. Aš irgi norėčiau prie sveikintųjų prisijungti ir taip pat serų, serą Grėjimą Vatsoną norėčiau pasveikinti. Jis ką tik tai tapo Alde partijos pirmininku. Sėkmės jums. Tokie būtų mano sveikinimo žodžiai. Žinau, kad mielai eisite šias pareigas. Pranešimas iš ties yra labai svarbus ir aš esu dėkinga Jums už Jūsų atliktą darbą, tačiau, kaip Jūs sakėte pradžioje, turime padėkoti ir už kitų indėlį, bandant išsiaiškinti, kaip būtų galima taikyti tas ribojančias priemonės. Pranešimai, pasisakymai yra labai svarbus rengiant tą strategiją. Aš norėčiau pasakyti, kad Tai yra svarbi užsienio politikos priemonė, kurią pasinaudojo ES ir užsienio reikalų taryba 23 dieną, matyt, tai dar kartą įrodė, parodė, kiek svarbios yra šios priemonės. Šių priemonių tikslas yra sąlygoti pokyčius toje valstybėje, kur taip pat sąlygoti pokyčius vyriausybėse ir pavienių asmenų atžvilgių. Tai yra prevencinės priemonės leidžiančios mums sureaguoti į politinius iššūkius ir poslinkius. Dėl to labai svarbu, kad bet kokios sankcijos, kurios būtų taikomos, minimaliai paveiktų bendrai visuomenė, jos turi būti labai tikslinės. Taigi tos priemonės turi būti darniai taikomos, kaip jūs e, teigiate savo pranešime, tai yra labai sveikintina mintis. Tačiau tos priemonės, kaip jūs teisingai pripažįstate, turi būti pritaikytos prie konkrečių tikslų, atsižvelgiant į kiekvieną režimą atskirai vienodas, nuoseklus interpretavimas ir tų priemonių veiksmingas pritaikymas yra labai svarbu, siekiant, kad tos priemonės veiksmingai leistų pasiekti norimų politinių tikslų. Ir tai tiesiog, aišku, susiję ir su panašių priemonių pritaikymu, ką daro trečiosios šalis. Mes norime, kad mūsų ribojančios priemonės būtų gerai suprastos. Ir aš manau, kad mes turime aktyviai įsitraukti, bendraujant e, ir kalbant apie tas sankcijas, įskaitant ir tą šalį, kuriam, kurio, kuriai jos yra skirtos ir to šalies visuomenė, niekad lengvai neprimame tokių sprendimų. Siek, tai daroma siekiant konkretaus tikslo. Ir aš norėčiau aiškiai pasakyti ir panaudoti Irano pavyzdį. Sankcijų Irano atžvilgių tikslas yra įtikinti juos laikytis įsipareigojimų, dėl kurių jie uh, E, pasirašė dėl neplatinimo sutarties ir leisti inspektoriams atlikti savo darbą ir įrodyti, kad mes tiesiog norime, kad jie turėtų tik tai brandolinę programą civiliniais tikslais, o ne kariniais tikslais. Kai šalis režimai žlunga ir jiems nepavyksta pasiekti tikslų, atsižvelgiant į jų tartautinius įsipareigojimus, arba, kaip matėme, Sirijos atžvilgiu, kai joms nepavyksta paremti žmonių ir kai yra imamasi smurto prieš žmonės, tuomet esame įpareigoti veikti. Tai yra moralinė mūsų prievolė ir tarptautinė prievolė dėl mūsų turimos pozicijos. Tačiau sankcijų tikslas yra pasiekti pokyčių ir aš manau, tai yra labai svarbu. Svarbu tą suvokti čia. Svarbu, kad tą suvoktų ta šalis ir jos žmonės. Nesvarbu, ko besimtumėme, turime siekti žmogaus teisų, pagrindinių laisvių, tinkamų procesų, teisės į atitinkamas kompensavimo priemonės e, ES teismos, teismų jurisprudikcijoje. Ir norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra ir darbo grupės dokumentai rengiant geriausios praktikos e, vadovą. Tas naujasis dokumentas sveikin, e, buvo palankiai sutiktas sausio mėnesį PSE komiteto. Aš manau, kad tai puikiai atspindi ir tas rekomendacijas, kurios atsispindi jūsų šį vakar pristatytame pranešime. Aš žinau, kaip jūs teigiate savo įžanginėme žodėje, kad jums labai rūpi pavienių asmenų komercinių interesų klausimas, kalbant ypatingai apie tam tikrus lyderius. Ir tikriausiai žinote, kad per arabų pavasarį mes užšaldėme Tuniso, Egipto, Libijos, Sirijos režimų svarbių asmenų turtą. Netgi kai yra sėkmingas demokrati, vyksta sėkmingi demokratiniai procesai, vis tiek tas turtas vis dar yra užšaldytas. Tas turtas bus teisėtai perduotas naujoms valstybėms, jis nebus sugražintas tiems asmenims. Tai yra, tai yra sudėtingas procesas ir aš norėčiau pasakyti, kad padėsime toms valstybėms. Ir ES kartu su Pasaulio banku planuoja seminarą Tunise. Uh, kur ekspertai bandys teikti paramą tam, kad turtas teisėtai būtų sugražintas Tuniso žmonėms. Taigi, pripažįstame, kiek svarbus yra šis pranešimas. Ir mes stengiamės veikti nuosekliai, ieškoti būdų, kaip būtų galima pritaikyti sankcijas, ribončias priemonės tam, kad jos ne vien tik tai būtų veiksmingos, bet ir neatsirastų atitinkamų spragų kurios pakenktų patikimumui ir neleistų pasiekti tikslo. Na ir taip pat esame pasirengę jas greitai panaikinti, jeigu atsiranda galimybė pasirūpinti, kad turtas būtų sugražintas žmonėms. Ir tai yra tas darbas, kuris yra ypatingai svarbus ir bus svarbus ateinančioms savaitėms ir mėne, ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais. Ačiū už pranešimą. Na, visų ką pristavitelko, dovolte, abych vám podėkoval za váš. Dėkojame vyrai galiotiniai. Ačiū iš jūsų baigiamasias pastabas. Taip pat norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijose. Ačiū už man skirtus žodžius. Džiugu, kad baronienė taip ilgai su mumis dalyvavo diskusijoje nuo 5 valandų ir Na, iš tiesų, jūsų darbas yra labai sunkus ir norėčiau padėkoti už tai, kad dalyvavote šiuose diskusijose šį vakarą. Taigi, baigime diskusijas šiuo klausimu ir perkime prie e, pono Fisas į Excelą.